Pono Dinanau, pranešimas Europos baltyminio augalų propagavimo strategija. Pone Dinanau, jums žodis. Bet pirmiau. Si, dar pastebėsiu, kad keturias minutės turite laiko kalbėti. Germa pirmininkė, kolegos, Mes bijome, e, kad gilės e, konfliktas tarp JAV ir Kinijos ir kad tai turės labai e, didelių pasiekmių e, rytojos žemės ūkio sektoriui. E, mes labai daug vartojame, pavyzdžiui, sojų, sojų gaminių ir maistui naudojame juos ir taip pat pašarams. Ir e, šiaip reikia pasakyti, kad e, sojos ir kitos valstybinės kultūros yra labai svarbios, e, norint užsitikrinti tvaresnį žemės ūkį. ES baltyminių e, kultūrų ateitis yra labai rimtas klausimas. Mes turime galvoti, galvojant apie tai, koks bus modelis žemės ūkio ateityje, ką mes pasiūlysime ateities e, kartoms. Mes žinome, kad bendras sutarimas dėl priekybos ir tarifų buvo e, pasirašytas prieš kurį laiką Bleiro namuose, taip pat namuose JAV ir tai e, reiškia, kad apie laipsniui nuo to laiko atsivėrė rinkos ir e, plėtėsi ES, pavyzdžiui, priekyba su trečiamis šalimis. Ir mes dabar apie 75 procentus savo e, baltyminių. M, mm, Baltinių kultūrų e, informuojame, atsiprašau, importuojame iš kitų šalių - Argentinos, JAV, Brazilijos. Ir e, Šiaip e, tai yra žalinga tų šalių e, aplinkai, pavyzdžiui, didėja CO2 emisijos, yra kirtami miškai ir taip pat e, žinome, kad kitose šalyse labai vis plačiau yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai kultūros, dėl to, pavyzdžiui, daug tokių kultūrų kaip sojo, augalų kaip soja yra genetiškai modifikuotos. Ir kitas, e, mes kartais negalime atsekti tų kultūrų. E, matome, kokia yra sudėtinga tarptautinė situacija, bet reikia galvoti, kad ES veikėjai gali pakeisti situaciją. Mes turime kelti klausimus, e, kai, kalbėti su visais suinteresuotais subjektais, su politikais apie tai, kokia bus baltyminių kultūrų ateitis Europoje. ES turi siekti daugiau, reikia tikro strateginio plano apsirūpinimo tokiamis kultūromis, reikia taip pat e, mokslinio tyrimų prie prekybos priemonių geresnių, reikia riboti importą. Tokiu būdu mes e, e, sumažinsime spaudimą Latino Amerikoje, bus mažiau kertami miškai ir taip pat galėsime įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimus, bet reikia aiškiai kalbėti. Mes turime konkurencingumą e, tų baltyminių kultūrų padidinti, jeigu norime, kad jų daugiau auginama ir tik tai 3 procentai dabar ariamos žemės yra užsėta baltyminėmis kultūromis. E, bet e, tos kultūros yra labai e, naudingos, pavyzdžiui, jos sulaiko azotą ir dėl to reikia mažiau cheminių trašų. Taip pat galima naudoti jas atsinaujinančią, gaminant atsinaujinančią energiją ir taip pat žiedinėje ekonomikoje. Ir E, labai svarbu ne tik ekologiškai svarbioms teritorijoms tokios kultūros, bet ir kitur, pavyzdžiui, sėjomainai ir ekosistemoms sustiprinti. Mes turime galvoti, kaip sustiprinti e, vertę tokių e, baltyminių kultūrų, bet taip pat ne, nepamiršti ir pievų, kadangi tai taip pat yra labai rimtas didelis baltymų šaltinis. Reikia geriau struktūrizuoti veiklą ES ir taip pat e, reikia skatinti e, žemdirbius auginti daugiau tokių kultūrų. E, mes turime užsitikrinti nepriklausomumą maisto požiūrį, taip pat kovoti su klimato kaita nafta ir taip pat reikia galvoti, kaip geriau surišti azotą dirboje. Ir tai gali e, mums užtikrinti mūsų žemės ūkis ir tai turėtų būti siejama su ateities bendraja žemės ūkio politika. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo man rengti šį pranešimą ir tikiuosi, kad patvirtinsime rytoj. Ačiū. Ponui Denanu, dabar procedūra. Prašau žodžio, tačiau pranešu, kad turime 23 valandą šiandien baigti posėdį. Köszönöm szépen, tehát akkor kezdjük most. Šie parlamento nariai galės pasisakyti pirmiausia apie frakcijos narys ponas Vanen Kandelar. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, reikia Europinės e, baltyminio augalų strategijos e, tiek galvojant apie gyvulininkystę, tiek apie kitus e, mokslinius tyrimus po kempinlygės prieš maždaug dešimt metų atsirado įvairūs draudimai, tačiau genetiškai modifikuotos sojos importuojamos iš JAV kaip pašarai ir mes būtent šią tendenciją turime apgręžti ir skatinti sojo ir kitų baltyminio augalų auginimą savo teritorijoje. Taip pat galime ir į vabžius atkreipti čia dėmesį, e, kurie taip pat turi daug baltymų ir gali būti naudojami pašarams. Pastelkime visus, e, visas įmanomas priemonės. Čia ačiū ponė. Ponas Andriu, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti, pasveikinti ir pagerbti kolegą Jean-Paul Danano parengus tokį puikų pranešimą. Man atrodo, kad negalime daugiau savo meluoti. Mes matome, kad baltyminių augalų reikšmė Europoje yra labai svarbi. 80 procentų visgi, 90 procentų tokių e, kultūrų yra genetiškai modifikuotos, kurie, kurios patenka Europos Sąjungą. E, Taigi mes turime liautis būti veidmainiais ir mes turime suprasti, kad reikalinga daugiau dėmesio skirti baltyminiams augalams, kaip siūlo Jean-Paul Veneno. Tai yra e, kultūra, kuri yra labai turtinga baltymais ir tai Europoje auginama, auginamos kultūros nėra genetiškai modifikuotos. Ir taip pat labai daug baltymų auga, e, baltyminių augalų auga pievose, taigi mes turime E, atsižvelgti į tai formuodami bendrosios žemės ūkio, bendrą žemės ūkio politiką po 20 metų. Dėkoju. Ačiū dabar ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos Danano pranešimas skiria dėmesio tikrai labai svarbiam aspektui, tai yra apsirūpinimo maistu saugumui ir baltyminiai augalai nėra pritaikomi taip, kaip norėtųsi Europoje. 45 procentai mm, baltyminių augalų yra importuojami, soja importuojama iš JAV ir tai yra genetiškai modifikuota soja. Taigi visiškai teisingai, kad Europos parlamentas tam priešinasi, taip pat ES vartotojai O tuo pat metu Kinija taiko jau kitą strategiją. Ji gana neskaidrų sustarimą su Brazilija sudarė dėl sojų importo ir gali kilti grėsmė dėl konkurencijos iškraipimo ar dėl nesažiningos konkurencijos sąlygų. Ačiū ir dabar pranešėjas, panas Danta az epp ből dantin úr parancsoljon négyszázhúszas. ačiū pone pirmininke klausydamasis kolegos danano ir sveikinu jį dėl atlikto darbo man susidarė įspūdis kad mieli kolegos kad po septynerių metų mes vėl kalbame apie tai, apie ką kalbėjome, kai aptarinėjome pono Hauslingo pranešimą. Ir rezultatas dėja nepasikeitė. Europa ir toliau labai daug importuoja baltyminių augalų. Vis dar trūksta 20 milijonų tonų tų pašarų, baltyminių pašarų, kad pašertumėme savo gal, galvijus. Taigi turime susijęti paramą šioms kultūroms ir, ir turime užtikrinti daugiau darnumo. Praeitų metų pabaigoje buvo kalbama apie tai, kad ekologinės paskirties zonose būtų galima užtikrinti daugiau baltyminių augalų auginimo. Ir jeigu norime užtikrinti žiedinę ekonomiką ir dabar, kai matome, kad nepakankamai yra auginama tokių augalų ir tokiu būdu sumažėja baltymų kiekis pašaruose, taigi mes turime užtikrinti daugiau darnumo, jeigu norime ko nors pasiekti šioje srityje. Ačiū. Ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas didžiausių iššūkių ES žemės ūkio srityje yra pasirūpinti, kad būtų skiriama pakankamai uh, baltymų maisto, e, mėsos ir pieno gamyboje. Baltyminiai augalai yra labai svarbus išteklis aplinkosaugos prasme, kadangi tai yra azotą e, sugaudantis augalai ir užtikrina, užtikrintais labai puikų, puikias sąlygas ekologiškai žemdirbystėj. Mes skidami susie, susietą paramą šių kultūrų auginimui pagal antrąjį ramstį turime daugiau užtikrinti lankstumo, teikdami tokią paramą. Ir taip pat reikia skirti atitinkamus finansinius paketus ir pasirūpinti, kad po 20 metų būtų sąžiningai įgyvendinamos tos priemonės visose valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbios yra naujos paramos priemonės, jeigu norime užtikrinti baltyminių augalų diversifikavimą ir tam reikalinga susietoji parama, nes uh, Tai yra labai svarbu ir dirbožėmiui, pavyzdžiui, kaip ir raudonųjų dobilų atveju. Ačiū, ponas Polčiak, paskutinis pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano manimo, atleiskite, sako parlamento narys, spėju, e, labai vertinu tai, kad ES skiria dėmesio e, šiai temai, nes nėra gerai, kad ES būtų priklausoma nuo tokio pobūdžio importo ir dar ypatingai, kai e, Kinija vis labiau įsigali. Todėl stenkimės užsitikrinti tiekimą e, šių visų žaliavų, šių augalų iš patikimų partnerių ir vadovaukimės e, tausaus vystimosi e, tikslais. Galime bendradarbiauti čia, pavyzdžiui, su tokiamis šalimis kaip Ukraina. Ačiū. Trys Kiti kalbėtojai dar galės pasisakyti, bet paskui nebeturės tokios progos kitų diskusijų metu. Pone Petir, nepakankamas apsirūpinimas baltyminiais augalais ES yra opi problema jau daugelį metų ir todėl privalu priimti baltyminių augalų strategiją ir juos auginti, kadangi kol kas esame priklausomi nuo importo. Su kai kuriais kitais EPP frakcijos nariais esame paminėti pranešime, remiame jį ir turėtumėm būtinai kreipti dėmesį į tai, kad būtų auginamos baltyminės kultūros kaip uh, E, žirniai, ankštiniai augalai įvairūs, e, dobilai, soja. Nes e, tai labai svarbios yra kultūros ir turėtumėm skatinti vienytis tarpusavyje ūkininkus ir gyvulininkiste ir augalininkiste užsimančius ūkininkus bei stengtis, kad soja būtų auginama vis labiau ir pas mus. Ponas Keli. Vieną minutę. Aš nekalbėsiu per kitas diskusijas, bet noriu šio klausimu pasakyti, kadangi klausimas labai svarbus, norėčiau padėkoti e, pranešėjui e, ponui Denano už jo puikų pasisakymą. Jis kalbėjo labai aiškiai tiksliai ir kalbėjo apie tai, kaip siekti plačiai, bet ir nepakenkti e, aplinkai. Pavyzdžiui, kalbėjo apie sojų importą iš trečių šalių. Ir dar vienas dalykas - anglies pėtsakas. E, kuris yra labai didelis importuojant iš kitos pasaulio pusės e, sojas. Mes turime auginti baltinės kultūras ES, nes jos turi daug, duoda daug naudos atsinaudinančiai energetikai, pavyzdžiui, e, nes aš ir buvau pranešėjęs šiuo klausimu. Ir, Noriu pasakyti, kad parlamentas išreiškė savo poziciją tuo klausimu ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjui mes tikrai turime skatinti tokių kultūrų e, auginimą Europoje. Ponas Venta, prašom. Jūs neprašėte žodžio? Gerai. Išbrauksime jūsų pavardę iš sąrašo. Ponės ir ponai, dabar penkias minutės skiriu komisijos nariui. Dėkoju, pirmininkai, gerbiami nariai. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač pranešėjui ponui Denano už tai, kad parengė šį pranešimą savo iniciatyvą apie ES e, baltyminių augalų propagavimo strategiją yra e, daug iššūkių, taip pat daug galimybių augalų sektoriuje. Ir ES institucijos, suinstituoti subjektai labai įdomis šiuo klausimu ir tai atspindėta yra pranešime. Mes visi žinome, kad augaliniai baltymai e, yra labai svarbus. Tai yra pašarinė labai svarbi kultūra, amino rūkštimis aprūpinanti e, gyvūnus. Ir taip pat e, vis vartotojai, e, žmonės daugiau su, suvartoja š, e, šių kultūrų. Baltyminių kultūrų platesnis sauginimas bus naudingas ne tik ūkininkams, nes atsiras daugiau pašarų, taip pat maisto vartotojams ir mes dar papildomai prisidėsime prie aplinkosaugos tikslų pavyzdžiui, bus iš atmosferos daugiau azoto už, įtvirtinta dirboje, dirbožėmėje. Parlamento pranešimas yra labai konstruktyvus indėlis e, komisijai rengiant e, baltyminių kultūrų planą, kuris turėtų būti paskelbtas iki šių metų pabaigos mes pristatysime šį planą ir taip pat e, surenksime aukšto lygio E, konferenciją Lienoje, lap, vienoje lapkričio mėnesį, kai tarybai pirmininkaus Austrija. E, ši šalis labai domisi e, šiuo svarbiu klausimu. Komisijos ES baltyminių augalų planas numatys e, priemonės, kurios leis užtikrinti tvarumą apsirūpinant tokiais augalais. E, E, dabar tik tai 38 procentus ES užsiaugina kultūrų baltyminių e, skirtų pašalams. Taip pat tik nedidelė dalimi sojų apsirūpina. O tai yra labai svarbus taip pat e, pašas. Mes esame labai priklausomi nuo sojos importo, o tai turi labai rimtų pasiekmių pasaulio masu. 2013 metais Europos sąjunga atliko tyrimą, kuris parodė, kad tarp 90 ir 2008 metų e, pirmiausia Pietų Amerikoje buvo 19 procentų miškų iškirsta būtent dėl sojų e, auginimo. Šis klausimas yra sudėtingas ir reikės e, aptarti ES agronominės sąlygas, taip pat tokių kultūrų pelningumą Europoje, konkurencingumą baltyminių kultūrų lyginant su importuojamomis. Dar vienas dalykas - PPO įsipareigojimai, kurie e, nelei riboja mm, ES paramą e, kultūroms, alienėms kultūroms. Aišku, tai nėra, šis planas ar strategija nėra e, priemonė, kuri išspręs visas problemas, bet mes turėtume galvoti apie tai, kaip plėtoti įvairius šaltinius ES ir kaip skatinti įvairialypę paklausą. Mūsų planas bus e, pirmiausia skirtas keturioms sritims, ponas Denano taip pat savo pranešime kalba apie tai. Moksliniai tyrimai, inovacijos E, siekiant užtikrinti geresnį derlingumą ir derinti kultūras prie ES sąlygų. Taip pat agronominė aplinkosaugos nauda baltyminių kultūrų keičiant e, ES auginamas kultūras ir atitinkamų rinkos segmentų plėtojimas. Europos parlamento uh, Pranešime taip pat kalbama apie tai, kokia svarbi yra bendrosios žemės ūkio politikos parama baltyminių kultūrų auginimui platesniam. E, ši bendroji žemės ūkio politika iš tiesų numato nemažai priemonių, kurios, priemonių, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai skatina baltyminių kultūrų auginimą. E, vyksta diskusijos komisijoje apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir tai bus dar viena galimybė e, paremti baltyminio augalų auginimą ES. Parlamentas akcentuoja mokslinio tyrimų svarbą. Tai komisijos plane e, taip pat atsispindės labai svariai. Komisija sieks ir toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu uh, gyven, kurdama šį planą. Ir tokiu būdu mes užtikrinsime, kad ES geriau apsirūpins būtinais baltymais. Holnap szavazunk erről a jelentésről. Ačiū komisijos